So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf hiermit die Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses äh, eröffnen. Kolegos, galiu pradėti. Norėčiau padėti posėdį. Äh, darbosvarkė, ar kas nors turite kokiu nors pastebėjimu? Jeigu ne, tai laikome, kad darbosvarkė yra patvirtinta. Keletas pranešimų. Angliškai jos perskaitysiu ir jie atsispindės tie pranešimai protokolė pirmiausiai dėl e, akcininkų teisų direktyvos, naujausia informacija. Pagrindinis komitetas yra teisės reikalų, bet mes taip pat esame kompetentingas komitetas pagal 54 darbo tvarkos taisyklę. Pirmos trišalės dėrybos vyko spalio 27 dieną. E, e, George Freedom iš Luksemburgo ir komisijos narė Jūrova taip pat e, dalyvavo šiame susitikime, Olė Ludvigsen mūsų atstovas e, dalyvavo ir kiekviena institucija išsakė savo pozicijas dėl pagrindinių pasiūlymo aspektų ir buvo nustatyti klausimai, kur dar reikia daugiau techninė prasme padirbėti prieš politinį trišalės darybas. Uh, identifikavimas akcininkų, skaidrumas, įskaitant e, turto valdytojų skaidrumą, taip pat instituciniai investuotojai. Pagal 54 taisyklę mes atsakingi už tos dalykus, taigi buvo apie tai kalbama ir taip pat e, buvo kalbama apie sandorius ir e, atskaitomybę pagal šalis, įskaitant sustarimus dėl mokestinių lengvatų. Kit toms dėryboms data nenustatyta. Kitas dalykas dėl e, vertinimo e, svertų reglamento. E, spalio mėnesį 15 dieną vyko susitikimas, buvo kalbama apie vertinimo kriterijus, apie esminius, nesminius kriterijus ir taikomą sistemą, pavyzdžiui, pagal sektorius, palūkanų normas, reglamentojimus duomenys, e, žaliavų rodiklius ir kompetentingas institucijas. Parlamento darybininkai pristatė pagrindinius elementus, kurie galėtų atsispindėti e, kompromise ir buvo paprašyta, kad taryba paskui e, išnagrinėjusi grįžtų ir pateiktų savo nuomonę. Ir numatytas lapkričio mėnesį surenkti kitą susitikimą. Kitas dalykas - rekomendacijos ir sprendimai priimti spalio 29 dienos koordinatorių posėdėje. Buvo sutarta, kad bus e, svarstoma e, lapkričio 30 gruodžio 1 dieną e, mokumo antroji direktyva bus atliekama priežiūra įgyvenimo, man atrodo visi žino, ką reiškia. Tas reglamentas taip pat koordinatoriai nutarė atidėti paskirimą dėl pranešimų, pavyzdžiui, dėl vertimo vertybiniais popieriais bendrųjų taisyklių riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms firmoms. Dėl tų dalykų bus e, pranešiai paskaiti vėliau. Koordinatoriai nusprendė nerengti nuomonės apie krizės e, perkelimo mechanizmo. Ir e, viena iš koordinatorių paprašė, kad būtų užfiksuota jos skirtinga pozicija nuo kitų. Mes taip pat e, nu, nutarėme parengti žodinį klausimą dėl ekonomijos ir pinigų sąjungos baigimo. Ir jis bus pristatytas komitetui lapkričio 17 dieną. Sekretoriatas e, pateiks tikslesnę informaciją per ateinančias 24 valandas. Biudžeto komiteto reikalavimas paremti savo iniciatyvą pranešimą dėl biudžeto pajėgumo eurozonoje. Koordinatoriai nutarė e, pasiimti 55-ąją taisyklę ir atsižvelgti į biudžeto komiteto e, prašymą ir e, veikti pagal tą taisyklę. Kol kas neaišku, kokie dar kiti komitetai prisidės e, rengiant šį pranešimą. Koordinatoriai taip pat patvirtino laiškus, kurie bus e, išsiusti dėl prašymų parengti rezoliucijas. P80781, P8074, 15 metų P80842 825 B8 31 869 871 882 visi tie klausimai yra iš šių 8 B888 B889 B8900

Dėl pasiūlymų e, rezoliucijom, jeigu nors vienas koordinatorius išreiškė pasipriešimą, tai tuomet sekretoriatas parengs standartinį atsakymą, kuriame bus pažyta, kad koordinatoriai nusprendė nesekti, kaip yra įgyvendinami pasiūlymai dėl rezoliucijų. Tiek pirmininko pranešimų, aš tikiuosi, jūs visi susidorojate su tais skaičiais, kuriuos paminėjau, rytoj ryte pasitikrinsime ar viską įsiminėte. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Stojimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino kunigaikštystės numasantis priemonės lygiavertės nustatytams tarybos direktyvoje 200348B dėl palūkanų gautų iš taupimo pajamų apmokestinimo. Dabar perinu prie savo gimtosios kalbos. Pranešėjas pristatys savo nuomonę, paskui šešėliniai pranešė ir kiti kolegos galės prisidėti prie diskusijų. Dar noriu pasakyti, jo koordinatoriai nusprendė, kad visi mokesčių klausimai buvo, bus nagrinėjami pagal rotacijos sistemą. Dabar Lichtensteinas ir paskui Andora, Monakas ir San Marino, tie to šalis bus E, nagrinėjamos ir visos frakcijos galės pasirinkti šalį, kuri labiausiai joms patinka. Lichtensteinas. EKR priskirta pagal rotacijos sistemą ši šalis. Pranešė vardu. Norėčiau steikti žodį ponui Stavatį. Firstly, um, our colleague. Mėly kolegos, Pirmiausia, noriu atsiprašyti kolegės Sanders Luns e, vardu, nes pasikeitė jos darbo atvarkė. Taigi, ponia Luns mano, kad susitarimas yra svarbus žingsnis siekiant kovoti su mokesiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir jisai atnaujino 2004 metų susitarimą, kuriuo Lichtensteinas įsipareigojo, kad jame galios direktyvos e, nuostatos, kurios galiojo ES dėl e, pajamų apmokestinimo. Taigi, e, pranešėja visiškai remia to susitarimo atnaujinimą, kuris turėtų įsigalioti 17 metų sausio 1 dieną. Dėkoju. Jeigu jums reikia, tai jūs galite ir dar pakalbėti tai kad aš daugiau teksto neturiu. Na, palūkanų gautų iš taupimo paimų apmokestinimas Lichtensteinė yra svarbi sritis ir tai žinome tikrai nemažai istorijų apie tai. Dabar žodis EPP atstovams ponas Helbats, šešėlinis pranešėjas. Dėkui, pirmininkė, aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai, kurios šiandien nėra. Tai tikrai visai neblogas pranešimas. Taigi buvo Šveicarija, dabar Lichtensteinas. Ir temos aiškios - mokesčių slėpimas, mokestinis sukčiavimas. Taigi Lichtensteinas nesenai sudarė naują susitarimą su Europos bendryje ir mes jį galime tikrai pasveikinti Tai yra dar vienas žingsnis kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Didesnį skaidrumą užtikrinančios nuostatos turėtų padėti mokesčių institucijoms atsekti tokius mokestinius sukčiavimus arba mokesčių slėpimo atvejus bei juos apriboti. piliečiams tiesiog e, bus mažiau galimybių užsienyje slėpti tuos mokesčius. Mes jau atnaujame 2005 metų direktyvą ir siekime, kad Lichtensteinas taikytų tuos pačius standartus kaip Europos Sąjunga nuo 2005 metų. Ir tos taisyklės galioja tiek Europos Sąjungoje, tiek ir e, pasaulyje. Jos nustato tiek standartus, tiek įvairias sąlygas, kaip antai. E, administracinio bendradarbiavimo direktyva arba a, automatinio keitimosi informacija direktyva įsigaliojusi 2014 metais. Taigi šiuo susitarimu mes tikimės, kad bus efektyvi kova su mokestiniu sukčiavimu ir, kaip pastebėjo pranešėja, Europos parlamentas turėtų neprieštarauti šitam susitarimui pirmininkė, atrodo, kad aš kalbėjau du kart ilgiau nei prieš mane kalbėjęs kolega, taigi galbūt kiti kolegos po manęs kalbėsiantis sutaupys mano per daug išnaudotą laiką. Dėkui. Tikrai jau tikriausiai tas jūsų laikas nėra proporcingas jūsų indėliams Lichtensteino kunigaikštystėje. Toliau. SND. Dėkui pirmininkė, tikrai Lichtensteinas yra graži šalis. Puikus baltas vynas gaminamas šioje šalyje ir aš tikrai galiu tik pasidžiaugti, kad turime naujai susitarimą skirtą kovai su mokestiniu sukčiavimu ir jį privaloma įgyvendinti kaip įmanoma greičiau taikant supaprastintą e, susitarimą ir jo įgyvenimą. Mes priėmėme susitarimą su Šveicarija, dabar atėjo eilė Lichtensteinui ir svarbu yra susitarimo turinys. O dabar žengėme dar vieną žingsnį glaudesniam bendradarbiavimui su Lichtensteinu, kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgti parlamento e, žengtų žingsnių šioje srityje, o mes manome, kad mums reikia išsamaus susitarimo, reikia automatinio keitimosi informacija, mums taip pat reikia greitesnio keitimosi informacija bei dar daugiau skaidrumo. Tikiuosi, kad e, komisija puikiai suvokia, kad reikia įtraukti e, parlamentą į šį procesą ir mes pasisakome už tokio pobūdžio susitarimus, palankiai juos vertiname. Taigi ES privalo imtis mm, priemonių kovai su mokestiniu sukčiavimu. Dėkui. Dėkui, kad e, jūs taip e, trumpai išnekate. Liberalų frakcijos vardu nematau norinčių pasisakyti, atrodo. Ar jūs norėtumėt ką nors? Bet jūs mokesčius mokate Lichtensteinė? Ne, jeigu būtų proga, tai aš mielai apsilankyčiau Lichtensteinę, bet nieko bendro mokesčių srityje su šią sistemą neturiu. Toliau Gūja atstovas. Miguel Vegas. Uh, eh, portanto, uh, eh, nós entendemos como. Ačiū susitarimas yra geras žingsnis pirmin, dar vienas žingsnis pirmin ir juo iš esmės yra patvirtinama taip, kaip mes vertinome tos skandalus, kurie iškilo. E, visi šie dalykai patraukė visuomenės dėmesį ir manau, kad parlamento nuolatinis darbas šioje srityje taip pat duoda rezultatų. Ir tie skandalai padarė tam tikrą spaudimą ir piliečiai tiesiog nesupranta, kaip gali vykti toks mokestinis sukčiavimas tuo metu, kai vyriausybės nustato taupimo priemonės. Taigi, žiūrint iš šio požiūrio taško, šis susitarimas yra labai svarbus žingsnis pirmin. Žinoma, jo įgyvendinimą reikia stebėti ir vertinti. Kiek suprantu, e, keistis informacija bus pradėta 2017 metais. Bet kodėl yra dėlsiama, kodėl viskas atidedama dar vieneriams metams? Žinoma, gali būti tam tikrų administracinių klausimų, kuriuos reiks išspręsti, bet mes vis dėlto atkreipiame dėmesį į šį atidėjimą, kuris nėra toks jau teigiamas aspektas. Problemų kyla ne dėl to, kad nėra teisės aktų. E, mintis, kad reikia keistis informacija, yra sena ir problemų susijusios su Lichtensteinu taip pat nėra naujos ir praeitie yra buvę skandalų, bet žinoma, jie neturėjo tokio mm, atgarsio kaip LuxLeaks, bet aš prisimenu, kad e, jau prieš keliolika metų buvo kilęs skandalas dėl vokiečių, kurie moka E, pinigus Lichtensteinė ir e, tada buv, parlamentas, kitos institucijos parengė teisės aktų, bet teisės aktų, pačių teisės aktų nepakanka. E, ir manau, kad tie informacijos mainai tai yra klasikinis pavyzdys tų priemonių, kurios neveikia. E, susitarimą reikia patvirtinti, tai būtų teigiamas e, ženklas, tačiau e, esminis dalykas yra stebėti to susitarimo poveikį. Piliečiai turi matyti, kad teisės aktai yra įgyvendinami. Svarbu, žinoma, eiti pirmin, patvirtinkime šį susitarimą, bet be to dar turime stebėti, vertinti jį ir siekti atskaitomybės, kad tas susitarimas tikrai būtų įgyvendintas, kad duotų apčiopiamų rezultatų, kuriuos matytų piliečiai. Ar tikrai e, tas susitarimas padės sustabdyti mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą? E, tokios būtų mano svarbiausios pastabos šiuo metu. Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio, šiuo metu. Priminsiu mūsų darbo tvarką. Šiandien yra lapkričio 9 diena. Tas sustarimas įsigalios, įsigalios 2016 m. sausio 1 dieną ir mes turime taikyti pagreitintą procedūrą. Taryba paprašė, kad mes e, dėl šio klausimo e, balsuotume per gruodžio mėnesio pirmąjį plenarinį posėdį, tai yra gruodžio pradžioje, mes e, negalime keisti paties susitarimo, tiesiog galime keisti tarybos pozicijos pakeitimo. Tiek būtų bendros informacijos, norėjau paaiškinti, kodėl čia yra taikoma pagreitinta procedūra ir manau, kad mes visi esame suinteresuoti, kad susitarimas įsigaliotų 16 metų sausio mėnesį, tai yra anksčiausia įmanoma data, turint galvoje, kad jau yra lapkritis. Ar E, pranešėjas dar kartą norėtų pasisakyti, gal komisijos atstovai norėtų pasisakyti, ne, jų nematau. Mm, dabar keturių minučių pertraukėlė, kol laukiame komisijos narės Vestager. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dear colleagues, it's a great pleasure for me. Kolegos, man labai malonu dabar sveikinti su už konkurencingumą atsakinga komisijos nare, ponia Vestager. Ji trečią kartą lankosi ekon komitete, vykstant Europos parlamento ir Europos komisijos struktūriniam dialogui. Po mūsų pastarojo susitikimo ekon posėdėje Liepos mėnesį komisija žengė labai svarbų žingsnį kovodama su agresyviu mokesčių planavimu, kurio užsieima tarp daugia nacionalinės įmonės. Praėjusią praėjusį mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl neteisėtos valstybės pagalbos, kuria, kuri buvo suteikta E, Starbucks ir Fiat. Ir mes taip pat laukiame informacijos ir apie kitas bylas ir taip pat e, stebime ir jūsų kolegos e, Moskovici darbą. Mm. Yra rengiamas svarbio pranešimas dėl uh, Mm, mokestinių sprendimų ir jūs taip pat dalyvaujate šiuose diskusijose. Praėjusią savaitę jūs e, ekonkomiteto e, narius informavote apie tai, kad e, prasideda mm, viešosios konsultacijos apie tai, kaip pasiekti, kad nacionalinės institucijos dirbtų veiksmingiau ir jūs buvote susitikusi ir su, kalbėjote su Luksemburgo nacionalinės institucijos vadovu, buvo labai įdomu e, išgirsti, kaip nedidelė valstybė organizuoja savo darbą. Ekon komitetas savo ruoštų šiuo metu rengia e, Europos parlamento metinį konkurencingumo pranešimą. 2015 mm, metų ponas Langen mm, pristatė savo e, pakeitimus ir e, šią savaitę ketvirtadienį jie bus nagrinėjami. Ir um, konkurencingumo klausimai užima svarbę mūsų darbo vietą. Aš um, džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir nekantriai laukiu jūsų įžanginės kalbos, kuriai numatyta 10-15 minučių, o po to vadovausimės tradicinėmis taisyklėmis e, po Mm, klausimų blokai po penkias minutės. Taigi jūs galėsite pateikti trumpus klausimus ir išgirsti trumpus atsakymus ir tada turėsite galimybę dar kartą klausti arba galėsite užduoti ilgus klausimus ir klausyti ilgų atsakymų ir viskas čia priklausys nuo jūsų. Dabar sveikiu žodį komisijos nariai. Visų pirma, labai ačiū, kad mane pakvietėte. E, man labai malonu čia lankytis ir nekantriai laukiau šių diskusijų, nes manau, kad e, tikrai e, toks e, apsikeitimas nuomonėmis mane įkvėpė. Labai ačiū, kad mane pakvietėte. Taigi beveik lygiai prieš metus, praktiškai šią dieną, pradėjau eiti šias pareigas ir manau, kad e, dabar yra tinkamas laikas atverti dar vieną mano ir šio komiteto bendradarbiavimo skyrių. Žinoma, visų pirma, norėčiau mm, padėkoti ponui Werner Langen už jo pranešimo e, projektą dėl ES konkurencingumo politikos. Akivaizdu, e, skaitant ir nagrinėjant šį pranešimą, e, yra akivaizdu, kad dar daug ką turime nuveikti kartu. Ir svarbu, kad piliečiai matytų, kad mes bendradarbiaujame siekdami įtvirtinti konkurencingumo teisę. E, mūsų bendroji rinka, žinoma, mūsų karūnos brangakmenis, tai yra pats perspektyviausias mūsų projektas ir mes turime siekti, kad rinka liktų atvira ir kad joje vyktų sąžininga konkurencija. Toks uždavinys tenka mums visiems. Ir manau, kad mes visi sutarėme, kad tinkamas konkurencingumo užtikrinimas yra labai svarbus dalykas to siekiant. Mūsų sąjungoje kiekviena įmonė, maža ir didelė, turi turėti galimybių plėtoti verslą, mm, dirbti su klientais ir mes e, e, siekiame kovoti su įmonėmis, kurios dominuoja, kuris piknaudžiavo savo dominuojančią padėtimi. Bet Žinoma, mes siekiame sažiningumo, vienodų sąlygų taikymo, kad e, rinkoje visos įmonės turėtų vienodas galimybės. Mes e, taip dirbame vartotojų labui, įmonių labui. Įmonės, jeigu konkurencija tinkamai vyksta, įmonės auga, nes jų produktai yra geri ir jos mato priežasčių e, plėtoti verslą ES. Aš manau, kad e, mes dėl to sutarėme ir tai yra geras pagrindas e, aptarti mano iniciatyvą, kaip dar labiau paskatinti konkurencingumo įtvirtinimą Europoje. Aš, žinoma, aš dabar kalbu apie konsultacijas, apie dėl to, kaip padaryti nacionalinių institucijų visoje Europoje darbą veiksmingesniu. E, praėjusią savaitę mm, susisiekiau su ponu e, Werneriu Langenu, mm, kad pateikčiau tokios šankstinės informacijos apie tai, ką mes dabar darome. Daugiau nei dešimtmetį nacionalinės konkurencingumo institucijos mums buvo vienos svarbiausių partnerių įgyventinant Europos konkurencingumo teisę mes be jų neišsiverstume. Žinoma, šis klausimų portfelis daug kompetencijos priskiria komisijai, tačiau komisija negalėtų dirbti be nacionalinių institucijų. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame konkurencingumo tinkle. Nuo 2004 metų patvirtinome, priemėme daugiau nei tūkstantį antiponopolinių sprendimų ir tai padarėme kartu. Ir iš jų 85 procentus sprendimų prieėmė nacionalinės konkurencijos tarnybos. Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip nacionalinės institucijos ir Europos institucijos gali dirbti drauge piliečių labui. E, jūs parlamente visada raginote mus e, toliau plėtoti Europos konkurencingumo tinklą ir tai darėte dėl akivaizdžių priežasčių. Jeigu norime, kad konkurencija e, pakeistų piliečių gyvenimą, turime sudaryti galimybę nacionalinėms institucijoms atlikti savo funkcijas. Ir čia aš kalbu ne tik apie procedūras ar taisyklės. Tai susiję ir su sažiningumu ir lygybė. Ir tai neturi priklausyti nuo, šie dalykai neturi priklausyti nuo to, kur, e, kurioje valstybėje narėje gyvenate. Tai turi būti prieinama kiekvienam piliečiui. Deja, kartais yra tokių skirtumų ir daug kas priklauso nuo to, kurioje valstybėje narėje gyveni. Yra e, požymių, rodančių, kad įmonėms gali būti skiriamos labai skirtingo dydžio baudos Kai kur, pavyzdžiui, baudos yra 25, iki 25 kartų didesnės už tokį patį nusižengimą ir tos baudos priklauso nuo to, kokia institucija prima sprendimą. Taip pat yra pavyzdžių, kai įmonės, kurios nesilaiko taisyklių, sugeba išvengti baudų pakeitusios savo teisinį statusą arba teisinę tapatybę. Ne visos nacionalinės institucijos turi pakankamai išteklių, kad tinkamai atliktų savo užduotis Taip pat nacionalinės institucijos mums sako, kad galėtų dirbti veiksmingiau, jeigu tik turėtų tinkamų priemonių ir jeigu tik joms būtų skirti tinkami įgaliojimai. Šie dalykai yra esminiai ir e, jų negalim, šių klausimų negalima spręsti vien gairėmis ar e, pri, leidžiant komunikatus. Ir todėl praėjusią savaitę ėmiausi iniciatyvos ir pradėjom jau renkti teisėkuros pasiūlymą, e, kurio tikslas yra pagerinti situaciją. Ir praėjusiais metais mano tarnybos e, svarstė konkrečių veiksmų galimybės, jas aptarėme su, su konkurencijos tarnybomis ir ministerijomis, mes e, svarstėme, kur tiksliniai veiksmai galėtų duoti rezultatų. Lapkričio ketvirtą dieną pradėjome viešasias konsultacijas. Jų tikslas yra surinkti, išklausyti visų suinteresuotojų asmenų nuomonės apie konkrečius veiksmus, kurių reikia. Ir mūsų konsultacijos yra sutelktos į tris sritis. Pirma, garantijos, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos turėtų e, išteklių ir darbuotojų, kad galėtų atlikti savo darbą. Antra, garantijos, kad Jos turėtų reikiamų priemonių, padedančių nustatyti ir nubausti už konkurencijos taisyklių pažeidimus. Ir trečia, reikia užtikrinti, kad nuolaidumo, atlaidumo programos, kurios skatina įmonės pranešti apie neteisėtus kartelius, būtų veiksmingesnės visoje Europoje. Mes neketiname keisti valstybių narių kultūros, taip pat nenorime nurodyti valstybėms narėms, kokias institucijas reikia skirti atsakingomis už konkurencingumą. Mes norime, kad kiek kiekviena institucija turėtų tam tikrą minimalų priemonių E, rinkinį ir galėtų jo naudotis. Ir e, taip pat e, nenorime, kad tos priemonės skirtusi valstybėse narėse. Taigi manau, kad buvo svarbu suteikti Jums naujausios informacijos apie šį darbą. Taip pat svarbu pakalbėti ir apie Jūsų, kaip išrinktų mūsų piliečių atstovų, dalyvavimą. Ir manau, kad būtent šis rytis yra akivaizdus pavyzdys, kur e, prireiks mūsų bendradarbiavimo. Aš e, stengsiuos e, užtikrinti parlamento kaip vienos iš teisėkuros institucijų visapusišką dalyvavimą. Prieš dvi savaitės komisija parodė, koks e, veiksmingas gali būti konkurencijos taisyklių užtikrinimas, kai dirbama nepriklaus autonomiškai ir e, mes, aš manau, kad mūsų priimti sprendimai pasiekė ir piliečių ausis ir mes išnagrinėjome dvi pirmasias bylas susijusias su mokesnėmis lengvatomis daugia nacionalinėms bendrovėms, mes nusprendėme, kad Fiat gavo neteisėtą valstybės pagalbą iš Luksemburgo ir Starbucks iš Niderlandų. Noriu šiandien pakartoti, kad šie sprendimai yra svarbus signalas valstybėms narėms ir įmonėms. Ir mažoms, ir didelėms įmonėms, ir mažoms, ir didelėms valstybėms narėms. Tai yra signalas, kad negalima naudotis mokesčių sistemomis dalinant neteisėtą valstybės pagalbą. Taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad tai yra manžia, o ne pabaiga. Ir aš ir toliau e, nagrinėsiu tokius atvejus, jeigu e, tik kils abejonių, kad ne visiškai laikomasi taisyklių. Ir žinoma, jeigu yra e, pradedama, pradedamas bylos nagrinėjimas, mes tenksimės jį užbaigti kaip galima greičiau, bet taip, kad nenukentėtų darbo kokybė. Mes e, taip pat e, nagrinėjame, e, kaip yra priimami mokestiniai sprendimai visose valstybėse narėse. Mes norime, kaip galima geriau suprasti situaciją, kad vėliau galėtume parengti gairių, kada mokestinės lengvatos E, gali būti laikomos neteisėta valstybės pagalba. Taigi mūsų bendra konkurencingumo politikos vizija yra aiški, mes norime, kad e, bendroje rinkoje būtų dirbama sąžininkai, kad būtų taikomos vienodos sąlygos, ir kad tai duotų naudos mūsų piliečiams ir ES. Manau, kad tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad piliečiai pasinaudotų bendros rinkos teikiamą naudą. Manau, kad to, ta nauda yra tikrai reikalinga kasdien žmonėms, kurie ieško darbo, kurie kūrė savo verslą, kurie siūlo inovacijas Mm, klientams ir piliečiams ES. Aš nekantrai laukiu šios dienos diskusijų. E, manau, kad jūs man pateiksite klausimų daug įvairesnėmis temomis, nei aš paminėjau ir manau, kad ši diskusija bus įkvėpimas man ir mano tarnyboms. Labai ačiū gerbimai komisijos nariai. Kaip sakiau, labai vertiname jūsų darbą, jūs visiškai teisi E, bendrai rinkai reikia ne tik taisyklių dėl bendros rinkos, bet ir e, teisingų veikimo taisyklių, e, dažniausiai valstybės pagalba susijusių subsidijomis, bet dabar žinome, kad tai yra susiję ir su mokesčiais, tai yra nauja sritis. Labai džiaugiamės, kad jūs ėmėtės nagrinėti šią sritį ir kad bandote spręsti problemas. Dabar pagal Dehon sistemą suteiksiu žodį Pirmas ponas Balts, EPP atstovas. Dėkuoju, ponė Vestat, ir labai malonu, kad apsilankėte pas mus. Apie mokesčius norėčiau pakalbėti pirmiausiai, nes tai labai svarbus klausimas ir mūsų komitetui turime specialų komitetą nagrinėjantį mokesčius klausimus ir porą jums trumpų klausimų. Pirmiausiai, noriu pasiteirauti, kokia yra jūsų pozicija dėl minties, kad reikėtų atsiskaitimo tarp, tarpusavio užskaitos e, sistemą įdėkti, kad ES lygmenių buvo, būtų galima įvertinti, ar, pavyzdžiui, mokesčiai neturės neigiamo poveikio valstybės narėms ir kokia kokios galėtų būti praktinės ar šautinės pasiekmes tokios sistemos. E, toks pirmas klausimas. Antras, jūs jau sakėte, e, minėjote neseniai apie e, du sprendimus dėl mokesnių sutarimų. Tai yra pirmoji tokia patirtis šioje srityje ir uh, Kaip Jūs galvojate, kiek prireiks laiko, kol bus patvirtintos gairės, kad būtų galima įdėkti e, pažangiausios praktikos principus mokestinės sustarimus ir kad atsirastų teisinio iškumo tiek valstybėms narėms, tiek verslui? Toks antras klausimas. Dėl pirmojo klausimo, ar reikėtų tokių tarpus tarpusavio atsiskaitimų, tarpuskaitos e, rūmų ar centro yra privalumų ir trūkumų. Miausiai valstybės narės gali pradėti manyti, kad jos pačios neatsako už mokesnius susitarimus savo pačiu priimtus. Kitas dalykas E, susitarimai dėl mokesčio nėra priemonė tam tikriems privalumams numatyti, bet yra teisinio iškumo elementas. Dėl to manau, kad yra svarbu e, kalbėti apie e BPO bazės nykimo ir pelno perkelimo ir kitų dalykų. Mes pateikėme pasiūlymą dėl automatinio apsikeitimo keitimo informaciją dėl mokestinių sustarimų ir reikėtų tą taikyti kaip galima plačiau. Mes taip pat turime siekti įdėkti daugiau e, aiškumo ir dirbti link bendro mokė, bendros mokesčių bazės. Ir perinu prie antrojo jūsų klausimo. Mano nuomonė, prireiktų labai daug laiko patvirtinti tradiciniams gairiams E, kitas klausimas, kaip mes galėtume suteikti tam tikrų gairių valstybėms narėms, kaip greitai. Tai tarsi švenesnis dalykas, nes mes turime galvoti, kaip padaryti procedūras skaidresnės ir ka, kaip e, tai sudengti su gairėmis dėl valstybės pagalbos. Mes esame prieimę dabar sprendimus, kaip tai turėtų daryti su būsimais sprendimais. E, mes atlikome valstybių narių mokesčių rūksinių sustarimų analizę ir mes galime dirbti toliau per pakankamai e, trumpą laikotarpį užtikrindami tam tikrus pasiūlymus. Ačiū. Dar pusantros minutės. Daugiau neturite klausimų? Viskas gerai. Epiteris Simonas socialistų vardu. Vokiškai kalbėsiu. Gerbiam komisijos narė. Norėčiau padėkoti Jums už praeitos savaitės sprendimą. Jūs Europoje, Europoje labai aiškiai e, parodėte, kad kalbame ne tik apie neteisėtus, neteisingus, bet ir įstatymams prieštaraujančius veiksmus. Jūsų sprendimas aiškiai parodė, kad buvo elgiamasi neteisėtai prieš e, taraujant įstatymui. Tie sprendimai e, taip pat prisimenu tai, kas buvo pasakyta dėl uh, liuks, uh, liks, yra ir daug kitų atvejų. Kitas klausimas, ką jūs galite apie tai pasakyti, ir kitas klausimas apie automatišką keitimąsi informaciją. E, komisija gaus duomenys, atsiras statistinės informacijos, jūs esate e, sutarčių sergėtojai, pirmiausia, e, konkurencijos rytyje. Ir susitarimai dėl mokesčių yra taip pat viena iš susijusių ryčių, ar jie suderinami su pirminė teisė ir kiek, pavyzdžiui, jums reikia laiko, kad jūs galėtumėte įvykti savo prievalės kaip sutarčių sergėtojai. Trečias dalykas e, - komisijos vaidmuo Elgesio kodekso grupėje. Mes esame girdėję Šiek tiek apie tai taip pat e, Vokietijos e, spauda apie tai rašo, tačiau šiaip parlamento nariai tos informacijos negauna pasinaudojant konfidencialumo principais. Tačiau Vokietijos spauda yra įspausinusi tam tikros informacijos ir darosi aišku, kad valstybės narės neteisingai elgėsi dėl mokesinių sutarimų, tačiau e, elgesio kodekso grupė nėra nepriklausoma struktūra. Ir e, komisija ir gali uh, įvykdyti savo prievalės Ar jūs neturėtumėte e, savo e, generaliniam direktoratui e, kai ką pasakyti apie jūsų poziciją? Jūs negalite būti griežtesni dėl konfidencialumo, negu kad numato ES sutartys. Dėl pirmo klausimo. Ar mes pakankamai pasieksime? Pirmiausiai, aš E, nesiekiu, kad mes taptume Europos mokesčių agentūra ar centru, nes valstybės narėse veikia mokesčių inspekcijos ir tai susijęs su išteklių klausimais. Ko mes siekime, galvant apie ateitį? Egzistuoja sustarimo dėl mokesčių, kuri visiškai nepažeidžia valstybės pagalbos taisyklių ir manau, kad galime tą pasiekti visuotinai e, vadovavomasi gairėmis, taip pat pasimdami konkrečiais atvejais, dabar buvo minėti tie du atvejai ir mes e, metodiką siūlysime dėl sprendimų, pavyzdžiui, kaip perskaičiuoti dviejų konkrečių šių bendrovių e, mokesčių bazę. Ir tai yra pradžia. Mes matome, kaip veikia EBPO šioje srityje. E, vidaus, e, vidinis kainų nustatymas e, tarp įmonės grupių ir rinkos kainos. Ir tai nereiškia, kad pelnas būtų perkeltas į tas sėtis, kur beveik netaikomi mokesčiai. Jeigu viskas būtų daroma deramai, tai iš kiekvieno atveju galime nepaprastai daug pasimokyti ir iš tikrųjų nereikėtų galvoti, kad mes galime pakeisti to, ką jau yra atlikusios nacionalinės atitinkamos institucijos. Antras dalykas dėl statistikos. Aš nežinau, kokia yra mano kolegos Moskovici pozicija, jo m, mm, pareigos yra platesnės, tačiau uh, konkrečiu atveju yra tikrai naudinga, kad mes tai, kad mes turime pakankamai gerų priemonių užtikrindami, jo gausime tiek informacijos, kiek mums reikia. E, mes kalbame apie informaciją iš visų valstybių narių dėl mokesčių. Ir ar mums reikia, klausimas yra, ar mums reikia griežtesnių priemonių, kad užtikrintume tai, ko mums reikia. Pirmiausiai, mes turime e, pakankamai tų svarių priemonių ir iš tikrųjų jos reikalingos. Toliau dėl Elgesio kodekso grupės, svarbu tai, kuo ji užsima, reikia pasižiūrėti, tai, kas buvo padaryta anksčiau ir kaip tai galėtų perskelti į mūsų darbą Elgesio darbo, kodekso darbo grupė e, parengė tarsi e, mums dirba tolesniam darbui ir man atrodo, kad tai yra labai veiksminga. EKR, ponas Sabatė. I speak for Kai Swinburne. She... Aš kalbu Kei Swinburne e, vardu, ji negalėjo atvykti posėdį, kadangi jai reikėjo nuvežti dukrą į ligoninę. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs e, prieimus neseniai išvadas dėl to, kad e, Luksemburgas ir Niderlandai priėmė teisingus sprendimus dėl mokesčių, dėl Fiat ir e, Starbucks. Konkurencijos taisyklių įtvirtinimas bus viena svarbiausių priemonių, kovojant su mm, mokesčių vengimu, kuriuo užsima didelės įmonės. Ir aš norėčiau pateikti Jums porą klausimų. Ar Jūs galėsimete pasakyti, kaip ir kokiu mastu Jūs įsivaizduojate, tie du komisijos sprendimai bus atgrasamosios priemonės, siekiant, e, kad nebūtų sudaryta tokių panašių sutarimų tarp valstybių ir įmonių. Taip pat, kaip galėtumėte įvertinti e, naujausius e, sprendimus EBPO e, priimtus, pasinaudojant e, bazės erozijos e, pelno perkelimo projektu. Ir ar tai galėtų būti rimtas pokytis, kuris galėtų pakeisti ir mokesčių mokėtojų elgesį? Ar jūs sutinkate su tokiais pareiškimais ir jeigu taip, tai kokiu mastu jūsų nuomonė bazės pelno mokesčio bazės erozijos ir pelno perkelimo dalykai yra svarbus ir kiek tai e, prisidės prie sprendimų dėl konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Pirmiausia, tikiuosi, kad e, jūsų kolega sugrįž ir problemos susispręs. Taigi dėl atgrasimo aspekto, aš manau, kad tai yra stiprus aspektas. Kai buvo pristatyti šitie du sprendimai, valstybėms norėms ir įmonėms buvo siūstas signalas, aiškus signalas. Ir mes pabrėžėme, kokia suma turėtų būti išieškota ir taip pat pateikėme tam tikrą metodologiją, yra e, taip pat e, tam tikras e, pamokos aspektas ir kaip tą reikia vykdyti ateityje. Toliau, dėl bazinės erozijos ir pelno perkelimo, aš labai tikiuosi, kad šitas BPO sprendimas bus perkeltas į visose narėse, nes tai įrodo, kad teritorija didesnė, ne tik ES teritorija, reikia įtraukti kuo daugiau valstybių, siekiant užtikrinti, kad uh, sprendimai veik, būtų veiksmingai gyvendinami. Mano nedidelė patirtis šioje srityje įrodo, kad reikia siūsti griežtą žinę ir jeigu sprendimai tinkamai įgyvendinami, mes galime pasiekti savo tikslų. Trečia, dėl pelno mokesčio. Manau, kad e, atsakymas neigiamas. Tai ne tik apima e, tarptautinės įmonės, bet ir nedidelės įmonės, jų, pavyzdžiui, kurios vykdo veiklą dviejose ar trijose valstybėse narėse. Tai kas yra, tas mokestin, kas yra ta mokestinė bazė? Ir jie gali, pavyzdžiui, sutaupyti, e, nesamdyti mokestinių konsultantų ir puikiai žinoti, kas yra, tas, kas yra ta mokestinė bazė. Dėkoju. Prašau išjungti savo mikrofoną. Dėkui. Toliau. Libe frakcijos Ramo Tremos. Į bacelis. Mėla komisarė, kolegos, pirmiausia, noriu pabrėžti, kad jūsų sprendimai yra labai svarbus. Sprendimai dėl Fiat ir dėl Starbucks. Tikiuosi, kad jūs užbaigsite iki galo ir kitus tyrimus. Dar keletas klausimų. Pirmas dėl Google. E, džiaugiuosi, kad buvo po penkerių metų tyrimo pradėtas pateikti kaltinimai Google. Dėl uh, paieškos uh, sistemų norėčiau daugiau informacijos, kaip tęsiasi tyrimas toliau Ar Europos komisija taip pat e, numato skirti baudas, nes situacija panašiai į prieš keletus, kelius metus e, susikloščia situacija su Microsoftu. Aš laikyčiausi nuomonės, kad mums reikia grįžti į 2006 metus, kuomet ir nuo kada galima pradėti skaičiuoti žalą. Kitas klausimas dėl aviacijos sąžiningos konkurencijos. Čia yra nemažai valstybės pagalbos. Yra nemažai vežėjų, kurie ją gauna ir e, komisija puikiai žino, kad toks subsidijavimas gali būti kvalifikuojamas nesažiningu, neteisėtu, jeigu jisai pasiekia Europos įmonės, todėl ar komisija galėtų įtraukti konkurencingumo taisyklės išorės aviacijos tais, e, sistemoje. Ir kitas dalykas dėl Europos aviacijos įmonių savininkų taisyklių. Ar reikia peržiūrėti kriterijus, kurie yra įtraukti į aviacijos teisės aktų paketą? Pirma, dėl to, kaip vyksta Google tyrimas. Tyrimas pradėtas balandžio mėnesį ir jisai, galima sakyti, įpusėjo, todėl negaliu pasakyti, kada bus parengtas sprendimas. Ir Google rugsėjo pabaigoje atsakė į mūsų kaltinimo laišką. Jisai yra išsamus, dabar mes bandome jį išanalizuoti ir taip pat įtraukti ir kitus duomenis tiek iš Google ir iš trečiųjų šalių. Ir tą tikimės padaryti per atimiausius mėnesius. Dabar ar bus skirta bauda? Na, baudos priklauso nuo pažeidimo laikotarpio ir sunkumo. Ir taigi tos baudos gali būti labai didelės, nes tai bus ir atgrasantis aspektas. Ir baudos atspindės pažeidimo trukmę ir padarytą žalą. Visiškai nesenai mes skiriame baudas ne vienai kompanijai dėl optinių driverių tai tikrai nėra Europos įmonės, tačiau jų žala buvo padaryta Europos rinkai. Ir žala sudarė 160 milijonų eurų. Tai yra kompanijos, kurios įsikūrusios įvairiose pasaulio šalyse, bet jos, jų padaryta žala yra patiriama Europos Sąjungoje. Dėl aviacijos mes pasižymėjome jūsų pastabas, bandome įtraukti ir aviacijos generalinį direktoratą, nes yra įvairių aplinkybių, kuomet Europos Sąjungoje ypač sustiprėjo šitas aviacijos sektorius ir e, kompanijos susiduria su konkurencijos išbandymais už Europos Sąjungos ribų. Mano kolega e, sugrįž į komitetą tuomet, kai aviacijos gairės bus parengtas ir jūs informuos. Toliau. Gūja atstovė Marija Lopes. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisariai, kad atvyko į mūsų posėdį ir dalyvauja šioje diskusijoje mūsų interesas, kad konkurencijos taisyklės prisidėtų prie rinkos ir taip pat mūsų piliečių ir um, visų gyventojų gerovės, o ne vien tik tai prie būtų naudingos didelėms įmonėms. Taigi turime užtikrinti, kad visos įmonės laikytųsi nustatytų taisyklių, uh, kurias prižiūrėtų nacionalinės konkurencijos institucijos. Man buvo įdomu išgirsti jūsų nuomonę dėl šitų nacionalinių institucijų. Aš palaikau ją, tačiau man neramu dėl to, kaip jūs garantuosite, kad tos institucijos nepriklausomai vykdytų savo veiklą. Ir čia kalbame ne tik apie valstybės pagalbą, bet ir didelės įmonės, kurios nesažiningai veikia rinkoje. Todėl mano klausimas toks, ar komisija jūs galvojate nagrinėti ir socialinio dempingo e, aspektą, kuris iškreipia konkurenciją? Jeigu taip, tai kaip bandysite tą problemą spręsti? Ar imsitės kokiu nors priemonių, remdamasi Starbucks ir Fiat e, bylomis, siekdami išieškoti E, padarytą žalą ir sugražinti ją valstybėms, kurios nuo to nukentėjo. Ir kitas dalykas, kaip jūs, e, kokiu imsitės priemonė dėl e, Ispanijos energetikos sektoriaus, kuriame yra rinkos iškreipimo atveju. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia klausimas, kaip užtikrinti, kad nacionalinės konkurencijos institucijos veiktų nepriklausomai. Turime vieną kitą mintį. Tam, reikalinga ir, tam reikalingos ir viešusios konsultacijos, nes tikslo pasiekti galima skirtingais būdais. Ir tai jau vyksta. Kai kuriuose valstybėse narėse sistemos pasiteisina, kai kur yra daug erdvės pažangai. Tai mums svarbu identifikuoti tuos geriausius pavyzdžius. Kitas klausimas - socialinis dempingas. Na, čia galbūt mano kolegos turėtų būti, būti kompetitingi atsakyti į šį klausimą. Mes turime taisyklės, kurios teigia, kad negalima teikti pagalbos įmoniai vykdyti veiklą šalyje, jeigu e, įmonė e, mažina darbo vietas toje pačioje šalyje. Sutinku, kad e, socialinis dempingas yra kita dimensija, bet tos priemonės yra aiškiai įrodančios, kad mes norime apsaugoti piliečių teises ir neįkvoti teikiamų subsidijų. Trečias klausimas - kaip sugražinti valstybėms narėms patirtą partitus nuostolius. Na, mes iš, bandome išieškoti tą valstybės e, pagalbą, kuri yra suteikta pažydžiant sutartis, tačiau e, nega, negalime jos toliau išdalinti. Juk sunku surasti tokių teisės nuostatų, kurios leistų pinigus sugražinti ten, kuriuos reikia. Čia situacija šiek tiek platesnė, nes į tai patenka daugiau klausimų. Ir dar paskutinis klausimas dėl energetikos sektoriaus Ispanijoje, atsinaujinančių energijos šaltinių. Mes norime, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai būtų įtraukti į energijos sistemą, kaip energijos generatorių. Ypač dabar jūs puikiai suprantate, kad vėjo jėgainės ir saulės e, energetikos kainos sumažėjo ir dabar verslui yra puikios galimybės, juolab, kad vartotojams kaina nukrito. Bet e, prie Ispanijos atvejos aš dar pažadu sugrįžti. Uh, Mr. Commissioner, when I'm... Dabar žalių frakcijos vardu Filip Lambert. Uh, komisijos narė, aš jūsų teiravausi apie Junkerio komisiją ir turiu pasakyti, kad apie tą komisiją nelabai ką gero gali pasa galima pasakyti. Jūs esate išimtis. Aš uh, tikrai manau, kad jūs dirbate um, piliečių labui. Dėl mokestinių uh, sprendimų Aš prisijungiu prie sveikinimų jums, puikiai mm, atlikus savo darbą. Manau, kad ponas Almunija pirmasis sulaužė šį tabu, jūs dabar tęsėte šį darbą, jūs taip pat sakėte, kad dar ne pabaiga Jūs ketinate nagrinėti ir kitas bylas, tačiau tokių sprendimų yra tūkstančiai. Kaip jūs juos atrinksite, kaip jūs nuspręsite, į kuriuos atvejus norėsite gilintis, nes ištekliai, jūsų ištekliai, kaip ir visų mūsų, yra riboti. Toks yra mano pirmas klausimas. Antras klausimas - Volkswagen. Daugelį šalių įmonės arba e, klientai perkantis produktus iš įmonių yra gavę subsidijų grindžiamų neteisinga informacija, klaidinga informacija. Čia mes galime kalbėti apie rinkos iškraipimus. Kaip? Kokiu priemonių jūs imsitės, jeigu paaiškės, kad Volkswagen tikrai apgaudinėjo vartotojus, tai mums jau yra žinoma, bet taip pat jeigu paaiškės, kad valstybės narės nemėgina susigražinti pinigų, kurios neteisėtai gavo Volkswagen arba klientai įsigyja iš tikrųjų neekologiškų transporto priemonių. Na, pirmiausia, labai dėkoju Jums už Jūsų žodžius. Aš tikrai juos labai asmeniškai priemiau. Antra, jūs esate teisus, tų sprendimų yra labai daug. Šiuo metu mes nagrinėjame 300 sprendimų, mokestinių sprendimų, kuriuos yra prieėmę valstybės narės. Ir tarp jų yra puikių pavyzdžių, kurios priimant e, buvo vadovaujamasi visomis taisyklėmis, jie yra nepriekaištingi, bet yra ir kitokių. Ir žinoma, mes bandome e, nustatyti tokius atvejus, e, kurie yra labai akivaizdus. Manau, kad būtent iš jų visi galėtų pasimokyti daugiausiai, o ypač įmonės ir E, konkrečios valstybės narės. E, ir žinoma, jeigu e, mums kyla pagristų abejonių, kad nesilaikoma taisyklių, tai akivaizdu, kad teks pradėti bylas, iškelti bylas ir žinoma, reiks tai daryti su turimais ištekliais. Turėsime kažkaip persigrupuoti, mums reiks tam tikros E, kertinės ekspertų grupės, reikės išplėsti savo pastangas, bet jūs labai teisinga sakote, mes visi patiriame spaudimą dėl išteklių, bet darysime viską, ką galime. Dėl Volkswagen. E, šis atvejis dar yra nagrinėjamas, todėl dabar sunku bandyti nuspėti, e, kaip viskas klostysis artimiausiais mėnesiais, Mm, ta valstybės pagalba, kurią gavo Volkswagen, buvo skirta investicijoms, moksliniams tyrimams, inovacijoms, bet negaliu jums nurodyti konkrečios sumos, bendros sumos, kiek ši bendrovė yra gavusi valstybės pagalbos. E, kitų, tačiau geras dalykas yra tai, kad E, iki kitų metų Liepos pirmos dienos kiekviena valstybė narė turės pare, paskelbti, kiek valstybės pagalbos e, teikia ir kam. Ir mm, daugelis valstybės pagalbos sprendimų bus decentralizuoti, bus užtikrinamas didesnis skaidrumas ir ateityje aiškiai matysime, e, kokia valstybė narė kiek valstybės pagalbos teikia kokiai bendroviai. Ir manau, kad ši informacija bus labai naudinga, jeigu vėl susidursime su tokiamis situacijomis kaip ši. Bet ar jūs ketinate bandyti susigražinti tas e, subsidijas, kurios, e, e, kurias gavo Volkswagen už ekologiškus automobilius? Na, daug kas priklausys nuo to, kaip viskas klostysis toliau, kol kas negaliu atsakyti. Ačiū dabar FDD frakcijos vardu, panas Marko Valin. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisariai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir tikrai galiu pripažinti, kad nepavydžiu jai už tokias pareigas, nes yra didelis žiniasklaidos spaudimas, tiek daug skandalų, jie kyla kasdien ir ypač mokesčių srityje, pavyzdžiui, mano šalyje Italijoje E, Fiat ir Starbucks atvejai nėra patys e, geriausi, todėl dažnai reikia e, teisinti komisiją. Bet pavyzdžiui, kai nustatomos baudos Starbucksui arba Fiatui, tai reiškia, kad kažkokios šalis privalo už tai sumokėti ir nuo ko nukentėjo kitos valstybės. Taigi, kai mes turėsime tokią um, gerą fiskalinę sistemą, tai tuomet jinai neleis egzistuoti tokioms nesažininkoms įmonėms. Gal tai atsiras po keletos metų, bet uh, gal tada ir neteks nagrinėti tokių klausimų gerai, kad vyksta tokios viešusios konsultacijos, kaip e, bendradarbiauti, aiškinamės ir panašiai, bet turėtume nusistatyti terminus, kada e, gal, pasieksime kažkokiu rezultatu, nes kitaip grėsia e, mums iš vis nieko nenuspręsti. Ir pavyzdžiui, spalio mėnesį mes galėjome susipažinti su um, informacija apie kiekvieną šalį. Tačiau valstybės narės, taip sakant, užtrumpino ir mes negalėjome ją pasinaudoti. Taigi, arba valstybės gina kažkokius interesus, arba situacija vyksta, tampa visiškai nekontroliuojama. Ir tai jau tęsiasi kurį laiką ir mes prieš su tuo kovojame. Ir tai yra labai sunkios e, pastangos, bet turime negaišti laiko, nes e, turime apsaugoti viešuosius interesus. Well, actually, uh, your comments uh, makes me quite optimistic, because the more, kuo daugiau dėmesio uh, piliečiai skirs šiems klausimas, tuo toliau mes galėsime pažengti ir niekas netrukdo atskiroms valstybėms narėms keistis ir pradėti tuos tą keitimosi procesą šiandien. Manau, kad rinkėjai turi reikalauti, kad tie klausimai e, taptų aktualūs jo, jau valstybėse. Jeigu kažkas priimama kažkokie sprendimai dėl mokesčių, tai viskas turi būti daroma pagal taisyklės. Taip pat reikia stebėti, kad nebūtų perkeliamas pelnas, kaip kad matėme iš kai kurių pavyzdžių. Ir mes turime dirbti kartu, turime užtikrinti, kad visi jaustųsi, jog yra traktuojami vienodai ir teisingai, kad E, kiekviena bendrovė turi prisidėti prie atitinkamos valstybės narės mokestinių pajamų. Tai labai svarbu. Mes, e, žiūrėdami valstybės pagalbos taisyklės, teisės aktus, e, galime, galime žiūrėti į tai, taryba, parlamentas priėmė tam tikrus sprendimų, bet valstybės narės turi pačios pradėti kažką keisti. Ir reikia žengti prieki kaip galima greičiau mums, pradėti pateikti gairias apie tai, kaip tą galima padaryti. Aš sutinku, žmonės tikisi iš mūsų, kad mes pakeisime sistemas, nes jie mato, kaip tūkstančiai įmonių moka mokesčius, o yra ir tokių uh, įmonių, kurios vengia mokesčių ir tą daro gana agresyviai. Ir uh, daug kas patys e, yra patyrę, ką daro vyriausybės e, siekdamos e, užtikrinti pajamas e, įplaukas į biudžetą ir taip pat tikisi atinkamų dalykų iš mūsų. Ir kuo daugiau mes galėsime dirbti su nacionaliniais parlamentais, kaip pat jūsų mokesčių komitetas, ką daro, tuo geriau viskas bus. Ačiū, nematau ENF frakcijos atstovų, tai tuomet mm, suteiksiu žodį ponui Langen, kuris renkia pranešimą šiuo klausimu. Ačiū. Komisijos narė, mes labai džiaugiamės puikiu bendradarbiavimu su jumis. Porą dar klausimų. Pirmiausiai dėl e, tų specialiųjų mokesnių susitarimų. Man kai kas atrodo labai keista. Vienas iš sprendimų dėl mokesnių susitarimų ir sankcijos. Numatytos bendromis baudos skirtos e, valstybių biudžetams, bet tos šalis nėra aukos, nėra nukentėjusios, jos pačios numatė tas lengvatas ir dabar gaus e, tas papildomas pajamas. E, viskas yra labai daroma kitaip, negu kad antimonopolinių sprendimų atveju, kuomet baudos keliauja Europos Sąjungos biudžetą. Ir man atrodo, kad tokia pat procedūra turėtų būti taikoma ir dabar, nes nukentėjo ne tos šalis, kurios leido iškraipyti konkurenciją. Ir man atrodo, kad tai yra esminės svarbos dalykas. Man labai keista, kad Niderlandai ir Luksemburgas e, gaus dabar tas lėšas Ir e, šiaip dar komisija yra grasinama e, bilinėjimusi teismais. Bet e, geriausia, kaip jūs sakėte, būtų įdėkti pokyčius savanoriškai. Antras dalykas - darbas bendras su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis. Tai yra gerai, tačiau kai aš gilinuosi į tai, tai matau, kad pirmiausiai bendarbiavimą dėl ant išvengti monopolinių dalykų. Jūs minėjote apie tūkstantį atvejų, kai viskas e, baigėsi gerai, kalbėjote apie sprendimus ir tyrimus dėl kartelinių sustarimų, tačiau e, spraga yra valstybės pagalba. Aš e, seniau dirbau Europos parlamente ir savo patirties galiu pasakyti, kad valstybės pagalba yra probleminės sritis. Valstybės narės turi apsispręsti pateikti e, ar nuspręsti, ar neteisėtai buvo suteikta valstybės pagalba ir tai nepasiteisino. Mano klausimas, kaip jūs žiūrite į šią sritį bendradarbiavimo kontekste, ar e, iš tikrųjų e, bus veiksmingiau, veiksmingesnis darbas tik su valstybės narėmis, ko mums reikia? mokesčių mokėtojams skirti, ne valstybėms tie pinigai, kurie buvo, buvo išieškoti. Jūs teisingai pastebėjote, tai paradoksas yra tos valstybės, kurios suteikia tam tikrų privalumų, privilegijų, tarsi susigražins tuos pinigus. Man atrodo, kad e, tai e, pasakyti ne apie bet kokį valstybės pagalbos atvejį ir aš nežinau, kaip kai ką pakeisti. Mes uh, galime pasakyti, kad ta, ta ar kita valstybė narė taikė tam tikrą sistemą ir galime pasižiūrėti, koks buvo pasiektas pelnas ir kaip buvo apmokestinta. Mes tarsi žengiu užbėgame savo už akių, reikia galvoti apie, kalbėti ir apie bendrą mokesčio bazę ir šiaip tai valstybė mokesčių mokėtojai turi reikalauti, kad būtų sugražinti jų pinigai. Klausimai tai, pateikiami nacionalinės konkurencingumo tarybos pirmiausiai susijęs su antimonopoliniais dalykais. E, valstybės narės turėtų priimti kur kas daugiau e, sprendimų dėl valstybės pagalbos, bet reikia įvykdyti tam tikras sąlygas. Pirmiausia, e, kad bus viskas deramai įvertinta ir kad būtų užtikrintas skaidrumas, pademonstruojant piliečiams, kaip naudojami jų pinigai. Nes turime užtikrinti, kad valstybė pagalba, kuri pagal deminimis taisyklę teikiama ir įvertinant visas išimtis, yra vienas dalykas ir komisija privalo įvertinti, ar ne, teisė nebuvo suteikta valstybės pagalba. Ir komisija dabartinė ir būsimos komisijos e, privalės į tai gilintis, nes tai yra konkurencijos dalykas, pavyzdžiui, ar didelė ar kažkokia kita valstybė narė suteiks tam tikroms valstybėms narėms pagalbą ir ar tai neiškraipys egzistuojančių sąlygų ir principų. Dabar Tibor e, Šanė socialistų frakcijos vardu prašom. Labai ačiū, pirminkė. Aš taip pat norėčiau išgirsti jūsų atsakymus tolesnius, e, pirmiausia, dėl tų dalykų, kuriuos savo išvadose mini mokesčių komitetas. E, tai yra parlamento veiklos tarsi politinis rezultatas, pastebėjimai, išvados ir tai yra labai naudinga. Aš suprantu, kad jau buvo konkrečiai paminėti tokie labai stambus veikiai pora jų, kurie nenori mokėti mokesčių. Taip pat manau, kad jūsų tarnybos gilinsis dar labiau į situaciją, kad būtų nustatytos vidutinio e, dydžio žuvys, kurios taip pat yra sudariusios tam tikrus sutarimus ir panašiais dalykais užsima. Aš pasiremsiu savo šalies e, Vengrijos patirtimi ir pasakysiu, kad mūsų vyriausybė e, e, priėmė tam tikrus sprendimus dėl lošimų pramonės. Ir e, buvo suteikta koncesija tam tikros e, privilegijos vienai įmoniai. Ir nuo mokesčio, ne nuo mokesčio pagrindo, ne, ne, vis bendra mokesčių, ne mokesčio pagrindo matyta tam tikra koncesija tam tikros nuolaidos taikomos. Ir taip pat ministro pirmininko trims draugams matytos tam tikros e, privilegijos. Vyriausybė e, priemė sprendimus dėl komisinių ir e, valstybės pagalba yra taikoma pagal tam tikras e, taisyklės artimumo filialų. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai, kai bendruomenių verslas yra vertinamas, kai kuriuose valstybės narėse tai yra neleidžiama, e, kai kur leidžiama. Ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū. Well, first of all, I think it's, it's open for, for debate the size of, of the fish, so to speak. Na, kai jūs kalbate apie tas smulkesias ir didelės žuvis, mes e, baudas taikėm tik tai daliai Starbucks kompanijos ir visai Fiat kompanijai. Todėl mes siekime išieškoti tik tai tų mokesčių, kurių suma siekia 20-30 milijonų. Ir žiūrint į Starbucks įmonę, tai nėra didelė suma, taip pat galima pasakyti ir apie Fiatą. Bet mes pabrėžime principą. Tiesiog tai, kas prigulė, reikia sugražinti o tos e, baudos dydis, tai jisai nebūtinai atspindi tą įmonės dydį. Kalbame apie teisėtumą arba ne. Ir valstybės pagalba teikiama teisėtai ar ne. Toks principas turi būti taikomas nepriklausomai nuo įmonės dydžio. Kitos mūsų nagrinėjimos bylos yra šiek tiek kitokios, bet irgi susijusios su mokesčiais ir jūs apie tai sužinosite, kai tyrimai bus baigti. Toliau dėl Vengrijos lošimų pramonės. Nežinau, kokia yra situacija, bet e, ne, nemažai kas teiraujasi dėl to, bet e, kol kas vyksta apsikeitimas informacijos su Vengrijos lošimų pramonės vyriausybės atstovais, bandome įsiaiškinti, kaip apmokestinimas nacionalinės ir užsienio įmonės Vengrija. Toliau, dėl to bendro verslo. Glaudžiai bendradabiauju su kolega Buch ir Jechovska. Mat mūsų kūruojami portfeliai yra skirtingai, bet kartu su jie galime susidaryti platesnį vaizdą. Ir ta skaitmeninė rinkė, rinka nuolat kuria kažką naujo, atsiranda naujos galimybės per labai greitą laikotarpį, todėl kyla visai pagristi klausimai dėl apmokestinimo, draudimo ir kitų dalykų, todėl procesas vyksta, tik tiek galiu pasakyti. Ačiū. EPP vardu Iva Panova. Ačiū pirmininkė, Labai džiugu, kad jūs atėjote į mūsų komitetą ir dar noriu jūs pasveikinti už jau atliktą darbą. Nebejoju, kad jis atima nemažai jėgų, juolab, kad jūsų nagrinėjamos bylos yra labai didelės ir svarbios. Mano klausimas. Jisai panašus į anksčiau kalbėjusių užduotus klausimus. Praeitą savaitę jūs nusprendėte, kad mūsų skaitmeninė ekonomika turėtų leisti vartotojams e, apsipirkinėti be jokių problemų. Ir mūsų vartotojai susiduria su problemomis, kadangi ta skaitmeninė ekonomika gali aukti ir toliau ir gali atsirasti įvairiausių tokių e, žalingų būdų, kaip ją stabdyti. Ir įmonės siekia bendradarbiauti, nes jos pačios suvokia, kad tai yra labai naudinga sritis joms pačioms. Tačiau antra vertus, kyla ir pamatiniai konkurencijos klausimai šioje srityje. Todėl labai džiugu, kad jūs pradėjote tyrimą dėl nesažiningos konkurencijos šioje srityje. Norėčiau sužinoti, Kai kalbame apie bendrosios rinkos strategiją, kaip komisija bandys formuoti šią darbo atvarkę. Ar jūsų dalyvavimas prisidės ir bus naudingas tos visos darbo atvarkės formavimui? Ačiū. Na, kai mes atliekame tarp sektorinį tyrimą, tai bandome, tai aišku, kad yra kažkokia problema. 10 procentų mūsų sunkių ir vidutinių įmonių užsiema tarp valstybinę elektroninę prekybą. Todėl bandome rasti daugiau e, ryšių ir nustatyti tas probleminės vietas. Jau atliekami tyrimai galės būti neblogų pagrindų tiems kolegoms, kurie atsakingi už teisės aktų leidimą. Tai bus nebloga medžiaga jiems. Ir noriu padėkoti tiek įmonėms už mums suteiktą informaciją. Juolab, kad ir pačios įmonės galėtų pasinaudoti mūsų atliktų tyrimų rezultatais. Tai ta prasme, manyčiau, kad būtų labai pravartu pasinaudoti e, mūsų atliktų darbų, siekiant sustiprinti konkurenciją ir pasinaudoti mūsų išvalgomis. Taigi atsakymas tikrai taip. Dėkoju. Toliau socialistai ir Nina Džil. Ačiū pirmininkė. Labai svarbi Junktinė karalystė plieno pramonė, kurioje dirba tūkstančiai ir tūkstančiai darbuotojų. E, yra ne tik tiesiogiai įdarbinti, bet taip pat ir susiję darbuotojai, kurie prisideda prie šios pramonės. Ir Didžiosios Britanijos biudžete tai sudaro kasmet 45 milijardus svarų sterlingų. Ir e, šioje pramonės srityje dirba beveik ketvirtadalis milijono darbuotojų. Ir mus neramina vis didėjančios energetikos kainos. Ir viena iš didžiausių mano kompanijų, mano regione, e, pranešė, kad e, įmonės e, vadovas nusižudė. Ir galiu tik tai pareikšti užuojautą artimiesiems. Taigi jungtinės karalystės e, šios pramonės atstovai kaltino Europos Sąjungą už e, neveikimą, kad jinai nesėma jokių priemonių ir nekovoja su dempingu. Ir e, dabartinė krizė kaip tik ir susidėjo, prisidėjo prie to, kad krito plieno kainos. Tai kai kalbame apie tą teisėtą pagalbą ir neteisėtą pagalbą, tai kyla man toks klausimas, ar komisija kitose srityse nėra padariusi tokių išimčių ir įteisino tą valstybės paramą. Ir galbūt jūs galėtumėt e, taip pat išspręsti tą antidempingo problemą, ypač kai kalbame apie um, plieno importą. Plieno pramonė tikrai svarbi ne tik Junktiniai karalystiai, visai Europai, daugeliu Europos valstybių, nes e, iš plieno pagaminami produktai reikalingi įvairiuose sektoriuose, ne tik statybos ar kitokios, kitose. Todėl Žinau, kad jūs eksportuojate plieną į, Euro, į visą pasaulį ir um, tai yra jūsų kokybės ženklas. Bet nepamirškime, kad uh, plieno produktai yra labai nevienodi ir įvairūs. Todėl tie, kurie tyria antidempingo uh, bylas, turi elgtis labai atsakingai. ir nustatyti, kuri, kurioje plieno pramonės e, šakoje, srityje e, yra tie antidempingo atvejai. Jau ne viena antidempingo priemonė buvo patvirtinta siekiant e, subalansuoti situaciją rinkoje. Antra, esame saistomi 2013, esame esame 2013 metų priimtų sprendimų plieno pramonėje. Ir tai mums neleidžia e, legalizuoti valstybės pagalbos plieno pramoniai. Nes e, iki tol valstybės tą daryti galėjo. Taigi mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir ieškome įvairiausių būdų, kaip e, amortizuoti tas didelės energetikos kainas, ypač plieno rinkoje. Ir tai yra skaidrus, prieinami būdai, teisyti. Mes su Jungtinė karalystė irgi siekime bendradarbiauti, ieškome tų sprendimų, kurie būtų naudingi tiek jums, tiek kitoms valstybėms narėms. Dėkuoju. Dabar vėlgi EPP narys, ponas Edvards. Ačiū, pirmininkė. Du trumpi klausimai. E, vienas susijęs su ataskaitomis apie atskiras šalis. Komisijos narė, ar nemanote, kad kai kuriuose šalių ataskaitose bus nurodyta, kokia valstybės pagalba yra suteikta daugia nacionalinėms bendrovėms. Taip pat bus nagrinėjama, kaip užtikrinti, kad ES valstybių įmonės neatsidurtų mažiau palankioje padėtyje nei e, tarptautinės bendrovės. Kitas mano klausimas susijęs su 2016 metų biudžetu. Tame biudžete yra pasiūlyta skirti daugiau lėšų e, su konkurencingumo politikos įgyvendinimu susijusiams rytims ir siekiant kovoti su daugia nacionalinių bendrovių agresyvių mokesčių planavimu. Koks yra jūsų vertinimų tų papildomų išteklių poreikis. Ačiū. On, on country by country. Dėl ataskaitų apie atskiras šalis. E, šie klausimai, kuriuos jūs pateikėte, turi būti atsakyti prieš komisijai pateikiant savo pasiūlymus. Manau, kad įdomu tai, kad jūs tas ataskaitas, šalių ataskaitas vertinate kaip finansinio sektoriaus e, dalykus. Na, bet aš manau, kad yra galimybė parengti tokias e, šalių ataskaitas, kurios nepakenktų verslo galimybėms klestėti. Ir pačiose ataskaitose gal negalima kalbėti apie valstybės pagalbą. Reikia nagrinėti kiekvieną atvejį ir žiūrėti, kokį poveikį yra padarę mokestiniai sprendimai. Bet manau, kad mm, tos ataskaitos gali užkirsti kelią e, neteisėtai valstybės pagalbai. Mm, nes tose ataskaitose yra kalbama apie tai, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra uždirbamas pelnas. Taigi yra dirbama šia kryptimi. Antras dalykas kaip e, pasiekti, kad e, atlikdami tokį darbą mes nepastatytume tam tikrų įmonių į nepalankę padėtį. Taip, tai neturi e, daryti neigiamos įtakos verslui, tai turėtų būti tiesiog, tos ataskaitos tiesiog turi padėti susidaryti vaizdą apie padėtį. Dėl biudžeto, na, žinoma, visada įmanoma panaudoti daugiau išteklių ir labai sunku pasakyti, kiek daugiau jų reikia. Aš tikrai pasitikiu savo kolega, kuris dalyvauja dėrybose dėl 2016 metų biudžeto su jumis ir kitomis institucijomis. Na, mes tikrai stengsimės dirbti kaip galima geriau, turėdami mums skirtus išteklius ir siekdami tų tikslų, kurie mus visus sieja. Ačiū. Dabar e, socialistų frakcijos vardu kolega Fernandės. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai. Visų pirma, klausimas susijęs su procedūromis. Ar yra numatyta data, kada paaiškės Apple ir Amazon tyrimų rezultatai. Antra, antras klausimas susijęs su Ninas Gil klausimu. Ar vyksta diskusijos apie tai, kad Kinija galėtų būti laikoma laisvos rinkos e, ekonomika? Ir kiek suprantu, e, kiti komisijos nariai daugiau yra susijęs su tarptautinės priekybos klausimai, bet aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar manote, kad e, vyriausybė e, ir šalis, kuri iš esmės yra valdoma centralizuotai, kur už visus gamybos veiksnius ir gamybos procesus mm, atsakinga yra vyriausybė, centrinė vyriausybė, ar tokią šalį būtų galima laikyti veikiančios rinkos ekonomikos šalimi? Aš žinau, kad Kinijos veiksmai kelia problemų Europos ir kitų regionų plieno pramoniai. E, importo iš tikrųjų yra importuojama labai daug iš tų šalių, kurios nėra veikiančios rinkos ekonomikos šalis. Ir čia konkurencingumo politika atlieka labai svarbu vaidmenį. Na, negaliu Jums pateikti datos, kada bus priimti sprendimai Apple ir Amazon bylose. Tos bylos šiek tiek skiriasi. Amazon atvejs buvo pradėtas nagrinėti šiek tiek vėliau nei Apple. Ir negaliu tos datos Jums pateikti pateikti ne todėl, kad nenoriu, bet tiesiog jos nežinau. Žinoma, viskas priklausys nuo atliekamos duomenų analizės. Mes stengiamės, kad mūsų sprendimas būtų kaip galima geriau pagristas. Antras jūsų klausimas susijęs su Kinija. Na, tikrai, jeigu rinkos, jeigu Kinija bus traktuojama kaip veikiančios rinkos ekonomikos šalis pagal PPO kriterijus, tai turės tam tikro poveikio. Ir tai turės įtakos ir, ir mums, jeigu mes m, mm, į Kiniją žiūrėsime kaip į rinkos ekonomikos šalį. Tačiau ta rinkos ekonomika gali e, veikti įvairiai. E, na, Europa yra veikiančios rinkos ekonomikos regionas, nors ta rinka yra labai smarkiai reguliuojama, ekonomika yra labai smarkiai reguliuojama. Na, manau, kad PPO veiksmai ir griež yra vienas dalykas, e, rinkos ekonomikos prieštis yra kitas dalykas. Su Kinėje mes nesiniai pasirašome darbinį dokumentą, kuris mums turėtų padėti suderinti tam tikrus dalykus susijusius, pavyzdžiui, su susijungimų kontrolė. E, mes numatome glaudžiai bendradarbiauti, kai yra pranešama apie susijungimą tam tikroje jurisdikcijoje. Taigi čia dirbsime su Kinija ir su JAF ir labai svarbu, kad mm, konkurencingumo, konkurencijos tarnybos geriau koordinuotų savo veiksmus kad konkurencijos užtikrinimas neatsiliktų nuo globalizacijos tempo. Taigi, e, rinkos ekonomikos apibrieštis turi tam tikrą specifiką ir daug kas priklauso nuo e, tarybos ir parlamento veiksmų šioje srityje, tačiau mes vis tiek turime dirbti su Kinija, kad pasiektume geresnį tarpusavio supratimą apie tai, kaip veikia konkurencija įvairiose vietose. Ačiū. Ir dabar mm, dar kartą suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tai, ką jūs mm, minėjote savo pirmame atsakymė, kalbėdama apie tekstą. Ne, mes rėmėmės ne, ne Luksemburgo tekstu. E, mes kalbėjome apie apyvartą ir pelną ir kur nueina pinigai jie nueina mokesčių mokėtojams. Na, skaičiais galima įvairiai manipuliuoti. Reikėtų galvoti, kaip parlamentas galėtų labiau prisidėti, skelbiant gairias ir priimant e, sprendimus dėl konkurencijos tarnybų dalyvavimo. E, lapkričio ketvirtą dieną komisija pateikė savo išvadą dėl Neubogring e, bylos, bet komisija neatsakė į pagrindinį klausimą, ar taikoma procedūra yra skaidri ir neutrali konkurencijos požiūriu. Na, manau, kad procedūra nėra skaidri ir noriu paklausti, kodėl komisija nesigilino į šį atvejį. Dabar e, ši byla jau yra patekusi Europos teisingumo teismą. Well, exactly that, that we... Na, e, teisingumo teismas turi priimti sprendimą, ar procedūra yra skaidri ir neutrali konkurencijos požiūrių. Tai yra esminis dalykas. Reikia galvoti apie e, atskirimo principą ir siekti, kad tekstas būtų kokybiškas ir šie dalykai nėra susijęs su konkurencingumo užtikrinimu. Na, Parlamentas nori daugiau atsakomybės, tačiau būdas to pasiekti yra veikti per nacionalinės e, konkurencijos tarnybas. Aš žinoma stengsiuos, kad rengiant tą pasiūlymą parlamentas e, būtų, dalyvautų šiame teisėkuros procese. Žinoma, daug kas gali pasikeisti konsultacijų metu, tačiau aš norėčiau, kad parlamentas dalyvautų, nes manau, kad darbas e, tada vyktų geriau ir būtų pasiekti geresni rezultatai, jeigu parlamentas būtų viena iš tiesiekurs institucijų. E, žinoma, dar reikia parengti pasiūlymą ir jeigu nesulauksime jokių nerima keliančių signalų viešųjų konsultacijų metu, tai mes ir dirbsime taip, kaip esame numatę. Mm, e, jau praeitie buvo dirbama su panašių pasiūlymų, kur parlamentas taip pat prisidėjo dalyvauti teisėkuros procedūroje ir viskas pavyko gerai. Na, manau, kad e, tiesiog reikia dirbti, imtis veiksmų eilės tvarka. Toliau dėl mokesčių, dėl mokesčių išieškojimo, aš tikrai esu pasirengusi apie tai kalbėti plačiau, apskritai diskutuoti apie valstybės pagalbą kaip po tokią na, pagal valstybės pagalbos taisyklės, valstybės pagalba susigražina ta valstybė, kuri ją suteikia. Ir tokį principą patvirtino teismas ir tai padarė jau seniai. Tačiau, konkrečiai kalbant apie mokesčius, e, šis rytis yra daug platesnė ir į šį darbą reikia įtraukti daugiau ir jūsų, ir mano kolegų, bet aš esu pasirengusi dalyvauti. Dėkoju. Visi norėjo pasisakė, gerbimo komisijos narė, labai buvo malonu jūsų išklausyti pradžioje. Sakėte labai maloniai, kad norite mūsų klausyti, iš mūsų pasimokyti, bet mes turbūt taip pat iš jūsų labai daug ko pasimokėme, taigi abiems pusėms šis susitikimas buvo naudingas ir tikiuosi, kad ateityje, e, kitų metų pradžioje, žiemą kažkada sutiksime ir tikiuosi, kad jau būsime pažengę į priekį daugelį sričių, kurios buvo paminėtos ir kuriuose jūs šiuo metu dirbate. Dabar šiek tiek informacijos ir pranešimo dėl konkurencijos politikos. 13 spalio buvo pateiktas projektas, mes pirmą e, gruodžio balsuosime. Ir sausio 8 diena yra ta diena, kai numatyta balsuoti parlamente e, visame dėl šio pranešimo. Pirmos mūsų darbo dienos e, darbas baigtas, susitiksime rytoj. Ačiū.